bet aišku tai e, ne. E, ir, ir tas skausmas, e, kurį patiria žmonės, yra neišmatuojamas finansais. Baigėme diskusijas dėl potvinių žalos. Dabar pereisime prie kitų klausimų. Prie protokolo bus pridėtas narių skirimas į atskirus komitetus, nes laukiam kol kas pastabų. Taigi, jeigu toliau tų pastabų nebus iki protokolo surašymo, tai tuomet laikysime, kad tie skirimai yra patvirtinti. Dabar nagrinėsime ponios podimatą.